Gerbiamas ponės ir ponai, labas rytas visiems. Pradedame posėdį. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra komisijos e, pirmininkės ir vyriausiasis e, įgaliotinis užsienio reikalams e, deklaracija. E, Taigi sveikinu komisijos e, vicepirmininkę. Ir um, Serenidis ir išklausysime pareiškimo dėl Turkijos karinės operacijos Šiaurės Rytų Sirijoje ir jos pasiekmių. Kaip žinia, e, e, egzistuoja nauja spontaniškų pasisakymų uh, sistema pagal mėlynos kortelės principą, nekartosiu. Taigi, taigi galite tradiciškai arba mėlyną kortelę pakelti, arba pateikti prašymą elektroniniu būdu. Taigi procedūros jums žinomos. O dabar siūlau pradėti iš karto e, pagal darbo atverkę pradėti diskusijas. Ir dar sėki suteiksiu žodį tarybos atstoviai poniai Tuti Turpurainen ir paprašysiu e, mums pristatyti tarybos poziciją dėl šio klausimo. Labas rytas, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. E, Turkijos įsiveržimas į šiaurės vakarų Siriją atrodo kiek sulėtėjo, pripažiname įvairių tarptautinių veikėjų indėlį kurie tai ir užtikrina. Na ir dėta daug diplomatinių pastangų tam, kad būtų deskaluota įtampa. Pirmiausia, JAV vicepirmininkės Pensas ir e, Pompejus e, prieš kelias dienas sudėrėjo laikinas paliaubas su Turkija ir, kaip žinia, tik vakar buvo pasirašytas memorandumas tarp prezidento Putino ir prezidento Erdogano Sočyje. Vyriausiai galiotinė lankėsi pas jūs parlamente pirmąjį siveržimo dieną ir jį nedelsant pareiškė mūsų reikalavimą Turkijai sustabdyti savo veiksmus. Turkijai rūpintis klausimai turėtų būti sprendžiami diplomatiniu, o ne kariniu būdu, nes tai tiesą sakant tik tais didina įtampą ir didina e, Sirijos žmonių skausmus. Na ir be to e, labai svarbu, kad humanitariniai veikėjai nenustab, nesustabdė savo veikos bent jau iš dalies. Ir tie, kurie buvo išvaryti savo namų, gali grįžti. Tačiau vis dėlto niekas nepatencins nei 200 žuvusių civilinių gyventojų, nei to, kad buvo bombarduojamos ligoninės ir vandens saugyklos. Mes rūpinamės e, Sirijos kurdų likimu ir tiesą sakant visų kurdų e, karo veiksmų zonos e, teritoriją likimu. Na ir iš tikrųjų e, <clears throat> Sirijos liaudės vanori būriai kovojo su e, Islamo valstybę ir buvo mūsų sąjungais. Na ir iš tikrųjų, Sirija turi būti ta šalis, kuri būtų namais visiems piliečiams. Taigi nėra karinio sprendimo Sirijos konfliktui. Labai svarbu, kad vietoj to mes paremtume politinį procesą ir kad būtų rastas ilgalaikis visoms susijusiam šalims priimtinas sprendimas. Ir Todėl mes turime paremti konstitucinio komiteto darbą, kuris visai neseniai susitiko pirmas iki, nežiūrint naujausių įvykių ir ypač dėl jų pribrendo laikas susitikti komitetui. Mes pilnai pasitikime Gerperes ant jungtinių tų specialiuojų pasiuntiniu. Mes esame įsitikinę, kad įmanoma rasti laipsnišką politinį sprendimą. Na ir jeigu pradės dirbti konstitucinis komitetas, galima bus užtikrinti pasitikėjimo ciklą ir tai bus padėti pamatai stabiliai ir taikiai ateičiai Sirijoje. Na ir Taip, dab, nebus lengva sudaryti politinių laikinų sprendimų, tačiau turime dirbti iš vien su politiniais partneriais, no, o taip pat ir Turkija ir Sirija turi, ir Rusija turi nešti savo indėlį tam, kad būtų paskeista padėtis Sirijoje. Nu, o taip pat reikia užtikrinti, kad per konfliktą visų pusių padaryti nusikaltimai būtų patraukti atsakomybėn. Taigi tai turime padaryti taikos, stabilumo ir susitaikymo labui, kuriuo, kuriuo, kuriuo visi linkime Sirijai. Na, nu, o dabar norėčiau pakalbėti apie Turkiją ir jos atsakomybę už dabartinę susikloščiusią padėtį. Turkijos saugumos sumetimai prie e, Turkijos ir Sirijos sienijos nebus e, išspręsti per karinius veiksmus. Priešingai, šis karinis įsiveržimas, tiesą sakant, kerta pastangas kovoje su Islamo valstybė ir daro žalos mūsų saugumui. Na ir taip, daugelį metų Turkija priėmė daugybę pabėgėlių, nieks tuo nesubejoja. Tačiau, tiesą sakant, dėl Turkijos karinių veiksmų jau dabar labai sudėtinga padėtis regione, tik dar labiau sudėtingėja. Na ir to pasakoje situacija tampa išties dramatiška. Dėl šios priežasties ES e, vadovai ir e, Užsienio reikalų ministrai pasmerkė Rusijos, e, Turkijos atsiveržimą ir dėl šios priežasties nuspręsti nutraukti ginklų tiekimą Turkijai. Taigi šis įsiveržimas turi būti ne vien tik tais laikinai sustabdytas, jis apskritai turi būti nutrauktas užsienio reikalų ministrų taryboje. Taip pat buvo aiškiai pasakyta, jog mes neteiksime stabilizavimo ar vystimosi pagalbos tose teritorijose, kur pažeidžiamos vietos gyventojų teisės. ES labai vieningai pasirinko poziciją dėl visų šių klausimų nuo pat pradžios, nuo pat įsiveršimo dienos. Taigi taryba, komisija ir parlamentas pasiuntė labai aiškius signalus ir dėkojame parlamentui už nuolatinę paramą tam, kad būtų nutrauktas karas bei būtų rastas politinis sprendimas vadovaujant jungtinėms tautoms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Na, o dabar komisijos vardu pasisakys vicepirmininkas Stelenydės. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Dėkoju už šią galimybę suteikti naujausios informacijos apie E, padėti šiaurės vakarų Sirijoje. Na, e, spalio 9 dieną prasidės konfliktas ir krizė sąlygo civilių žūti, taip pat buvo sugriauta civilinė infrastruktūra. Na, ir konfliktas, ginkluotas konfliktas vykto net ir tose vietovėse, kur daug gyventojų, buvo apie 200 civilių gyventojų. Na ir dėl karinių veiksmų apie 200 tūkstančių žmonių buvo priversti išvykti savo gyvenamosios vietos. Kai kurie iš jų pradėjo grįžti namus, tačiau didžioji dalis 150 tūkstančių žmonių jau išvyko be tų 200 tūkstančių, kurie buvo primti dar prieš krizės pradžią. Taigi e, humanitarinę pagalbą teikiančiams organizacijams nesudaromos sąlygos teikti pagalbą tiems žmonėms, kurie nukentėjo dėl oro išpolių, nu, o taip pat jų tiktinių tautų bei kitų tarpinių organizacijų atstovai evakavo savo darbuotojus į Iraką. Taigi pritariu tam, kas sakė tarybos atstovė. Iš tikrųjų, niekas nepateisins civilį, gyventojų žudies, civilinės infrastruktūros e, sugriovimo, ypač, ypač neramina e, baisi situacija, su kuria susidūrė sveikatos apsaugos darbuotojai. E, pavyzdžiui, dėl uh, bombardavimo didžiausiose miestuose teritorijoje neįmanoma teikti mm, sveikatos apsaugos paslaugų ligoninėse, taip pat nutrauktas elektros tiekimas, o be to yra pranešimo, kad buvo tie tikslingai nusitaikoma į greitosios pagalbos automobilius, medicinos darbuotojai, gydytojai uh, buvo grodžiami ir uh, jiems buvo trukdoma teikti, teikti paslaugas, bet to nutrauktos bazinės paslaugos tiems gyventojams, kurie kentėjo jau prieš krizę jeigu tarptautinių organizacijų darbuotojai buvo evakuoti, tačiau tai nereiškia, kad e, humanitarinė bendruomenė nebeteikė pagalbos Sirijos gyventojams. Na ir, ir toliau teikiamos paslaugos, kurių tikslas yra išgelbėti gyvybės. Mes palaikome mūsų humanitarinius partnerius e, vaka, Šiaurės vakarų Sirijoje, teikdami 35 milijonus eurų e, lėšų ir teiksime tą pagalbą tiek, kiek jos reikės. Tačiau tiesą sakant, turi būti nutraukti kariniai veiksmai ir labai svarbu, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės ir būtų apsaugoti civiliniai gyventojai, o humanitarinę pagalbą teikiantis darbuotojai turi turėti galimybę pagalbą suteikti. Turi tai taikomas visas priemonės, kurios sumažins riziką tarptautinių organizacijų darbuotojams, jų įrenginiams, konvojams. Na ir humanitariniai darbuotojai neturėtų būti svarbiausių tikslų. Naudojantis progą, taip pat norėčiau priminti ES liniją dėl e, pabėgėlių iš Sirijos gražinimo. Visi gražinimai turėtų būti savanoriški, saugus ir oros. Ir tik tais tuomet, kai bus sudarytos tam tinkamas sąlygos, nes kitaip ES negalės teikti pagalbos. Tas pats pasakytina ir apie vadinamasias buferinės zonas, kurias Turkija nori įrengti šiaurės Sirijoje tam, kad galėtų ten gražinti pabėgėlius. Dar norėčiau priminti e, e, vieną ES pareiškimą, kad e, vis, kuriame nurodyta, kad bet kokie demokratiniai pokyčiai yra visiškai neprimtini. Tačiau kita vertus mes neteiksime stabilizavimo ir vystamojo bendradarbiavimo pagalbos tose zonose, kur ignoruojamas ar pažinčiamas vietos gyventojų teisės. Valstybės narės Europos komisija e, pripažino Turkijos pastangas primti milijonus pabėgėlių ir tai labai vertina, tačiau Turkijos kariniai veiksmai šiaurės vakarų Sirijoje dar labiau pablogino jau ir taip prastą padėtį vietoje ir dėl šios priežasties ES institucijos vieningai sureagavo į Turkijos veiksmus, tačiau negalime leisti būti patenkinti dabartiniais rezultatais nes tik iš dalies buvo laikomasi e, paliaubų ir mes turime pasinaudoti visą mūsų įtaką ir svertais tam, kad būtų nutraukti kariniai veiksmai, nutraukta humanitarinė krizė ir tam, kad galėtume netrukdomi teikti savo pagalbą. Na ir lygiai grečiai turėtų būti siekiama politinio sprendimo vadovaujant jungtinėms tautoms. Man, tai Ačiū komisijos nariai, dabar pradedame diskusiją. Pirmiausiai kalbės pusantros minutės ponas Michaelis Galeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamente plačiai sutarėma, kad smerkėme Turkijos karinę operaciją Šiaurės Sirijoje ir reikalaujame atitinkamai atitraukti pajėgas iš Sirijos teritorijos. Nesame naivus, žinome, kas buvo vakar sutarta Sočyje. Tad juolap ap, juo labiau apmaudu, kad e, visą tai tapo įmanoma dėl vienašališko JAV sprendimo atitraukti savo pajėgas. Dabar e, bus dar labiau atsitraukta nuo ES, taigi ir savo rezoliucijoje dar kartą primename, kad dar kovą e, pareikalavome sustabdyti dėrybas su, e, su Turkija dėl narystės. Turi būti galvojama taip pat ir apie tikslinės ekonominės sankcijas, priemonės, kurios nebūtų susijusios konkrečiai su piliečiais. Nenorime už, užkirsti kelio Turkijos piliečiams dalyvauti Erasmus Plus programoje, pavyzdžiui. E, žemės ūkio e, produktų srityje galima galbūt būtų imtis veiksmų. Taip pat minime kaip paskutinę įmanomą priemonę e, svarstymą suspenduoti muitų sąjungą dalyvavimą joje. Mes nenorime nei Asado režimo, nei Turkijos veiksmų Sirijoje. Todėl štai ką numatėme rezoliucijoje. Raginame valstybės narės vėl kreiptis į saugumo, Junktinių tautų saugumo tarybą tam, kad būtų e, atitinkamai sprendžiamas konfliktas ir Šiaurės Sirijoje e, e jis būtų išspręstas e, ten gyvenančių žmonių labui. Ačiū, toliau kalbės ponia Katipyri. Kolegos, praėjo dvi savaitės nuo praėjusios mūsų plenarinės sesijos posėdžio ir diskusijos apie šią krizę. Nuo tada e, zona, toje apsauginė vadinamoji zona tapo karo zona. Laimėtojai yra Putinas, Asadas, Turkija, Iranas ir e, ISIS. Šiaurės Sirijoje e, vyksta baisus e, kariniai susirėmimai, e, o vakarais pasitikėjimas menksta. Daugiau nei 300 tūkstančių, e, nu, daugiau nei 200 tūkstančių asmenų turėjo palikti savo gyvenamą vietą, 600 žuvo dėl šių karinių operacijų. O IS kovotojai, skaitant ES piliečius, sugebėjo pabėgti iš saugotų stovyklų. Viena iš, vienas, viena iš naujausio ataskaitų taip pat e, teigia, jog buvo panaudoti ir cheminiai ginklai ir vėl Asado režimo prieš žmonės. Na, o JAV prezidentas tuo metu gyrėsi neva pasiektomis paliaubomis. vakar buvo legitimizuota 10 km apsauginė zona ir tai lėmė daugybės e, žmonių perkelimą į kitas vietas, e, atitinkamą ir humanitarinės problemas. Mes reikalaujame sankcijų prieš Turkijos pareigūnus, numatyti ginklų embargą ir taip pat noriu pabrėžti, kad visi, kurie nukentėjo nuo ISIS veiksmų e, ir pasiaukoja dėl mūsų pačių saugumo, e, nėra sprendimo variantas. Taip neturėtų vykti. Ačiū. Pone Pyri, toliau ponas Asmani Manik. Ačiū, ponė pirmininkė. Turkijos karinė operacija Šiaurės Sirijoje kelia džiulį susirūpinimą ir lėmė milžinišką chaosą regione. Šimtai žuvusiųjų, šimtai tūkstančių perkeltų asmenų. Taip pat kalbama ir apie vykdomas egzekucijas. ISIS teroristai sugebėjo pabėgti iš kalėjimų Ir tai susijęs su karinės, kariniais veiksmais iš Turkijos pusės ir JAV pajėgų atitraukimu. Tai kelia taip pat saugumo grėsmę ir mums, ir mūsų visuomeniai. Keldami klausimus Europos komisijai mes siuntėme laišką ir vyriausiai galiotiniai e, Mogerinį Po to, aišku, pasirašė daugybė kolegų ir jiems tikrai nuoširdžiai dėkoju. Renew Europe vardu mes reikalavome pažaboti tą smurtą. Bet es atsakas nebuvo užtektinai stiprus. Negalime tiesiog e, stebėti iš šalies, kas vyksta, kai Rusija, Asadas, Iranas e, sprendžia tos klausimus tarpusavėje ir mūsų saugumas mm, atsidūrė didžiulėje grėsmėje. Dabar yra unikali galimybė pasisakyti vienu balsu tam, kad aiškiai Turkijai buvo, būtų pasakyta, jog mes viso to netoleruosime. Taigi raginame ES dabar aiškiai pasisakyti ir prašau kolegų taip pat paramos dėl to, kad ragintume komisiją imtis nedelsiant dialogo su Turkija, kad būtų sprendžiama susidariusi situacija. Turi būti ekonominiai ir tikslingi kiti veiksmai numatyti sankcijos tam, kad liautusi šis smurtas. Ta turime padaryti vietos žmonių labui ir taip pat ES piliečių labui. Taigi prašau jūsų komisiją, susimkite ir darykite ką nors. Ačiū, ponė Tinikė Strik. Exactly ago, began... Dėkuoju. Prieš dviejus, e, e, prieš dviejas savaitės e, 200 e, tūkstančių sirų buvo priversti palikti savo gyvenamasias vietas, tarp jų daug vaikų ir moterų. E, humanitarinės organizacijos buvo priverstos išvykti iš valstybės, vyksta humanitarinė tragedija. Ir jinai nebeturėtų tęstis e, toliau. Turėtų būti išvestos Turkijos karinės pajėgos ir turėtų e, būti laukiama taikaus sureguliavimo. Ir ES turėtų panaudoti savo svorį ir įtaką, tad Tačiau dabartiniam kontekste tai atrodo e, neįmanoma pasaulinėje arenoje. E, mes turėtume imtis šią lyderystės, priversti Erdoganą išvesti karinės e, pajėgas ir leisti pabėgėliams e, sugrįžti. Turkijos, e, Turkijai turėtų būti taikomas visiškas vis, ginklų embargas ir kitos sankcijos. Taip pat mes e, turėtume apsaugoti Sirijos pabėgėlius, sustabdyti jų perkelimą ir imtis priemonių apsaugant juos. Mes nebegalime laukti daugiau, e, reikia veikti. Todėl aš e, skatinu palaikyti pasiūlytą rezoliuciją. Pabėgėlių stovyklos kelia riziką ir taip pat apsunkina e, atsakomybės e, taikymą e, kaltiesiems. Reikia taip pat apsaugoti tos žmonės, šeimas, padėti susijungti jų šeimoms, taip pat apsaugoti vaikus. Viena, vienas iš Erdogano tikslų yra deportuoti Sirijos e, pabėgėlius. Ir problema yra ta, kad mes negalime jų deramai apsaugoti, kadangi tokie deportavimai pažeidžia Junktinių tautų konvencijas. Mes turėtume užkirsti tam kelią, kol tokia rizika yra. Deportavimas taip pat keičia demografinę padėtį. Tai yra nusikaltimas e, žmonijai. Europos Sąjunga turėtų dėti visas pastangas, užtikrindama, kad būtų laikomas, kad būtų gerbiamas e, e, žmogaus teisės ir turime veikti labai aktyviai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, esu liūdnas, nors nenustebęs dėl to, kad nesilaikyta paliaubų. Šimtai žmonių e, žuvo dėl Turkijos veiksmų, išduota turkų tauta. Po to, kai turkai mū už mus kovoja su islamo valstybė, e, bėdoje dabar turkai palikti likimo valiai. Na taip, aišku, girdėjome įprastinius grasinimus iš Erdogano, taip pat be kita ko grasinimus gražinti šimtus tūkstančių pabėgėlių Europą ir taip užtikrinti destabilizaciją valstybės narėse. Dabar turime uh, aiškiai pa pasirinkti poziciją, nepradėti dėrybų su Turkija. Na ir akivaizdu, kad Turkijos veiksmai prieštarauja tai taikai teisės įstatymų virsenybės priešipų. Na ir dėl Turkijos veiksmų teroristai, ekstremistai išsiveržė laisvę ir dėl šios priežasties e, kyla didelis pavojus tiek regionui, tiek visoms valstybėms narėms. Taigi, tur, e, kurdų kovotai prisidėjo prie kovos, prie su Islamo valstybė ir dabar jis įsiveržė į laisvę. Taigi turime aiškiai pasakyti Turkijai, kad Turkija nepriklauso Europai. Dėkoju. Dabar ponia Fatiga. Uh, international... Dėkoju, ponia pirmininkė. Tartautinė bendrija Sirijoje jau padarė daug klaidų nuo 2011 metų. Nepamirškime tų žiaudrų, žiaurumų už kuriuos atsakingas Asado režimas. Alepe taip pat e, nepamirškime tai, ką darė e, revoliucinė Irano gvardija, palaikydama Asado režimą. Taip pat e, Rus, Rusijos veiksmų Ukrainos rytuose. Mums taip pat Kelia labai didelį susirūpinimą įvykiai e, Sirijos rytuose. Tai yra Turkijos karinė operacija. Ir pono Stoltenbergo pareiškimas šito klausimu buvo vienas iš labiausiai subalansuotų e, pareiškimų. Turkija turi veikti nusaikiai. Mes visi to tikimės, nusaikumo. Tačiau turime suprasti, jog mes turime vienodai elgtis su visais, su visomis suinteresuotomis pusėmis e, tame regione. Turime elgtis vienodai ir turime imtis veiksmų, kurie sumažintų įtampą. Pane Demirel. Dėkui, ponė pirmininkė. Vaikai norėjo strikuoti, aš leidau jiems kovoti, o po to po, prezidentas Trumpas pasakė kitą dalyką. Tai susikertantis pranešimą, žmonės žuvo, daugelis vėl uh, tapo pabėgėliais ir Turkijos įsiveržimas į Siriją turėtų būti pasmerktas be jokių išlygų. Ne viena šalis neturi teisės įsiveržti į kitą. Na ir Erdoganas turi geopolitinių motyvų, o vadinamoji saugumo zona. Tiesą sakant, neskirta užtikrinti saugumui, o jis skirta Turki, e, tarpšau, Sirijos naujam formavimui. Taigi visos šalis, įskaitant ES, turi ekonominių, socialinių, e, geografinių interesų ir todėl tik stebėjome, kaip buvo pažeista tarptautinė teisė, nebuvo netgi primtas sprendimas dėl vieningo ginklų embargo. Taigi vis, na ir kol tarptautinė bendruomenė neras bendros kalbos, nedarys vieningo sprendimo, Turkija galės elgtis kaip nori. Taigi mes raginame užtikrinti ginklo embargo, nutraukti e, prekybinius susitarimus su Turkija. Reikalingas politinis taikus sprendimas regionui Sirijai ir tikrai nekarinis, pabrėžiu, nekarinis sprendimas. Ir iš tiesų jų e, vaikai E, IPG liaudės savanorių būriai yra pažangiusios pajėgos, jie nuspelno paramos. Ir net jeigu valstybės narės turi nuo savų geopolitinių interesų, vis dėlto žmonės nusipelno demokratijos lygybės taikos, kaip pasakė Žibelto Gano. Nu ir toliau dabar pasisakys ponas La... Rada, Miroslav Radačkovski. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes turime griežtai pasmerkti Turkijos įsiveržimą į Šiaurės Siriją be jungtinių tautų įgaliojimų ir be kurdų pritarimo. Ši Turkijos agresija nusipelno labai griežtos ES reakcijos ir ES sąjunga dabar gali sudurti su teroristų strautais iš šio regiono. Jeigu mes nenorime būti geopolitinis nikštukas, pirmiausia, mes turime taikyti, e, panaikinti Sirijai taikomas sankcijas, e, taip pat e, pradėti diplomatinius santykius su Sirija ir nesikišti vidinius Sirijos reikalus. Jeigu mes norime būti sąžiningi ir teis, sąžiningi, tai tuomet turime pasmerkti visų užsienio jėgų kišimasi į Siriją. Ir manau, kad tai būtų tinkamas atsakas šiam konfliktui. Äh, žodžio paprašė ponas Halitski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 pergalė prieš ISIS įvyko ir e, jų dėka. E, ir jų dėka buvo išvaduota daug miestų e, iš ISIS kontrolės Sirijoje. Šiandien e, mes e, e siūlome išaldyti Turkijos e, finansavimas stojimo Europos Sąjungą e, kontekste. Mes e, negalime mažinti paramos pilietiniai visuomeniai tuo pat metu. Aišku, tačiau e, toks pasiūlymas parodys mūsų poziciją, jog mes nepritarėme kurdų žudimui. Panas Picula. Dėkoju. Mes kalbame apie Turkijos karinės operacijos pasiekmes Sirijoje. Tačiau e, e, tuo, tuo pat e, metu ES ir Turkijos susitarimas jau e, baigėsi, bet matome dabar, e, kad Turkija tarėsi su Rusija. Kokia yra Dabar kurdų padėtis, kurdai padėjo kovoti su ISIS, to tarpo vakarų valstybės nenori prisimti atsakomybės e, už kurdų e, kovotojus. Ir e, susitarime apie tai nekalbame. Turkija turi užbaigti karinius veiksmus, nutraukti ugnį ir mes turime tikrinti, ar tai realiai įgyvendinama ir turėtume pasisakyti už sankcijas už e, ginklų e, embargą ir taip pat už ekonominės sankcijas. Tačiau kaip galime tikėtis e, strateginių sprendimų iš ES pusės šioje srityje, kuomet mes negalime priimti sprendimų vienbalsiai ir esame susiskaldę, pavyzdžiui, Albanijos ir Šiaurės Makedonijos stojimo į ES klausimo. Pone Valtmans. Ačiū, pane pirmininkė. Mėly kolegos, Erdoanas e, dabar mus kaip tik pastatė tą vietą, kur ir norėjo mus matyti. E, jis įspeitė mus į kampą. Mes patys 2016 metais savo politiką pabėgėlių srautų valdymo srityje perleidome į jo rankas ir dabar jis grasina vėl atverti visus vartus imigracijai. E, be to įsiveržė į Šiaurės Siriją, į vadinamąją apsauginę zoną. O žinome, kas čia jam yra svarbiausia. Jis nori išuiti iš ten kurdus. Klausimas, ką viso tokį vaizdoje daro Europa? O Europa nieko e, nedarydama tik stebi viską iš šono, kuomet Putinas remia Asado režimą, o JAV buvo e, kartu su e, kurdais e, perėmė situacijos kontrolę, tačiau atsitraukė ir dabar Turkijos rankose viskas. Mes visą tai tik stebėjome ir nieko nedarėme. Tačiau turėkime galvoje ir naujus imigrantų srautus ir radikalizavimąsi mūsų jaunuolių, kurie vyks ten ir įsitrauks į kovą. Mėly kolegos, pats laikas yra veikti. Pasisakyti aiškiai prieš Turkiją, tarptautinę apsaugą numatyti vadinamai apsauginiai zonai, to reikalauja Europos parlamentas. Ir būtinai ES pagaliau turi perimti į savo ranką savo saugumo politikos formavimą ir nepalikti to JAV ar e, Rusijai daryti. 700 europiečių vaikų yra tose pačiose stovyklose atsidūrę, kur e, yra ir ja, islamo valstybės kovotojai. Iš tiesų turėtumėm imtis pagaliau realios integracinės politikos. Ačiū, panas Lagodinski. Du mm, mm, pagyvenę galingi vyrai susitiko ir nutarė, kaip dabar viskas bus. Ta jie galėjo padaryti todėl, kad mes sužlugome, institucijos žlugom, mes e, e, institucijos e, nepateisinome savo vaidmens. Kur tos tikslinės sankcijos, apie kurias kalbame? nesugebėjome prisimti atsakomybės už tą regioną, vadinasi, tai padarė kiti. Tačiau dar ne per vėlų mes ir dabar galime veikti tarptautinėje arenoje, imtis e, sankcijų, investuoti į e, diplomatiją, į užsienio politiką daugiau investicijų kreipti ES. Mes tikrai daug ko nepadarėme ir turime gėdytis to, ko nepadarėme. Tačiau dabar turime užkirsti kelią tam, kad ateityje ir vėl du galingi mm, pagyvenę vyrai susitiktų ir tarpusavyje sukirtę rankomis viską sutartų. Mes esame skolingi mm, žmonėms. Čia plačiai sutarama, kaip ir sakė ponas Galeris, kad daugelis radikalių jėgų balsavo už gan e, griežtą rezoliuciją, tačiau aišku, dėl ko, dėl kokių argumentų. Aš pasakysiu, kodėl mes tą darome. Norime užtikrinti saugumą e, ir taip pat europinę perspektyvą Turkijai. Tačiau tam, kad tai įvyktų, turkime Turkijos imperializmą pažaboti ir antihumanitarinį militarizmą taip pat sustabdyti Turkijos, todėl kad aukos visų tų veiksmų yra civiliai žmonės, menininkai, tie, kurie atsidūrė kalėjimuose ir jie kovoja kaip tik dėl šalies ateities. Na, o dabar kai kas um, balsuoja už tokią rezoliuciją tik dėl to, kad užkirstų kelią Turkijai į Europą, o mes balsuojame už tą rezoliuciją tam, kad tie žmonės turėtų ateitį ir kad jie galėtų matyti ateitį Europoje. Mes tą darome dėl Europos. Ačiū. Žodis teikiamas ponui Ivan David. Vážený pane předsedo. Ačiū, pane pirmininkė. Aš dvėjoju ar balsuosiu už šią rezoliuciją, už tokį tekstą, koks yra suformuotas dabar. Nes Čia yra įtrauktos kai kurios papildomos nuostatos, papildomi punktai, su kuriais negaliu sutikti. Ir iš tikrųjų, dabar jau yra per vėlu ir daroma per mažai. Kurdai būtent nukentės daugiausiai, pasiaukos daugiausiai. Taip yra dėl Ardanos susitarimo, kuriuo E, Sirija ir Turkija kurdus vadina, kuriame Sirija ir Turkija kurdus vadina teroristais. O kurdai e, kaip tik ir sugebėjo e, sužlugdyti islamo valstybę, bent jau jos ankstesnę formą. Na, ES rodo savo silpnumą, nesima veiksmų. Tik ekonominė blokada galėtų pakeisti situaciją. Ačiū, ponia Zita Kanko. When... Labas rytas visiems. Kuomet dar buvau mažas vaikas, daug kas kalbėdavo apie uh, amerikiečių ateimą ir mūsų išgelbėjimą. Aš to tikėdavau. E, nežinodavau, ar tai yra teisinga ar ne. Ir jeigu dabar man kas nors pasakytų, pala, palauk, ateis europiečiai ir išgelbės e, mus, e, nemanau, ar tuo patikėčiau. Turime labai veiksmingų priemonių, galingų priemonių, tokių kaip diplomatija, tačiau reikia parodyti ir valią veikti. Kai nekalba apie saugumą, stabilumą ES e, nesima aktyviai veiksmų. Turėtumėm išmokti tas pamokas ir pagaliau numatyti ekonominės sankcijas Turkijai. Turime siekti, kad būtų numatyta um, nekaro veiksmų e, zona e, Sir, Šiaurės Sirijoje. Turime galvoti apie perkeltosius asmenis. Dabar pats laikas ES žengti žingsnį pirmin ir ypatingai stengtis išgelbėti moteris nukenčiančias dėl įvairios prievartos regione. Ačiū. Dabar kalbės ponas Nikolai Viljumsen. Amina Martini, trejų metų mergaitė žuvo dėl granatos. Efraimas Musatas, e, taip pat trejų metų e, sunkiai sužeisti. Harry Klein dviejų metų smarkiai apdegė. Sąrašas aukų Erdogano karinės operacijos Šiaurės Sirijoje yra siaubingai ilgas. Turkų kariai vykdė egzekucijas atviros e, tiesiog gatvėse, buvo bombarduojamos e, stovyklos. Pabėgėlių, o mes uh, savo sąjungininkams nepadėjome. Ir tas akivaizdžiai pasimatė. Tai pamatęs Erdoganas tiesiog susitiko su Rusijos prezidentu ir jie tarpusavį sutarė, kaip dabar bus toliau su Sirija. Dabar yra planuojama įsiveršti ir į krikščionių sirų centrus. Panašu, kad vyks etniniai valymai. Turime imtis ekonominių sankcijų, nes kuomet Turkija ekonomiškai sužlugs, tuomet ir ta karinė operacija liausis. Parodykime užtektinai politinės valios, kolegos. Ačiū. Dabar ponas Konstantino Amaratijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Pagal gautą informaciją, Turkijos e, veiksmai, Turkijos Sirijoje e, žiniasklaida, tarptautinė žiniasklaida nušvesti štai kaip. Dėl Turkijos įsiveržimo į šiaurės vakarų Siriją daugybė žmonių buvo priversti išvykti iš savo gyvenamosios vietos, be to e, būta daugybė išpolių prieš civilius gyventojus. Tokie išpoliai yra karo nusikaltimai. Tai e, pasakė ir JAV gynybos sekretorius. E, Be to norėčiau priminti J. Jeffrey pareiškimą, pagal kurį e, daugybė džihadistų kovotojų įsiveržus Turkijai, Šiaurės vakarų Siriją iš, išsivadavo ir yra laisvėje. Taigi ES institucijų pozicija turėtų būti labai akiški ir reikėtų uh, imtis veiksmų. Ponas Makelister, EPP, ponė pirmininkai, gerbiami ponios ir ponai, kolegos, Turkijos karinės operacijos vakarų Sirijoje yra dar vienas skyrius labai skaudžioje tragedijoje. Šie veiksmai turės pasiekmių, kelia skausmą vietos gyventojim ir to pasakoje taip pat į laisvę pateko daugybė islamo kovotojų. Norėčiau priminti tai, ką sakė kolegos SND, EPP ir žaliųjų koordinatoriai šiandieną ryte. Kolegos, aš kaip AFET komiteto pirmininkas kartu užsienio reikalų e, komitetais iš Vokietijos uh, Prancūzijos, Junktinės karalystės, o taip pat vyriausios įgaliotinės atstovais pareiškime mūsų poziciją dėl Turkijos veiksmų. Na ir iš tikrųjų turime pripažinti, jog IPG liaudės savanorių pūriai prisidėjo prie sėkmės įveikiant Islamo valstybę. Nu, o JAV prezidento sprendimas atitraukti JAV karinę pajėgas iš šiaurės vakarų Sirijos turi būti pasmerkti tekstas. Mes turime paraginti valstybės nares prisimti atsakomybę ir prisidėti prie rezoliucijos. Rytoj bus balsuoma dėl rezoliucijos projekto ir jame taip pat raginama užtikrinti stiprią ir visapusišką ES reakciją į šiuos įvykius. Kolegos, pritariu iniciatyvams, kurių tikslas užtikrinti tarptautinių lygių kontroliuojamai saugumo zonai šiaurės vakarų Sirijoje. Tai leistų stabilizuoti padėtį, o taip pat tai leistų uh, apsaugoti civilių gyventojų gyvybės. Dėkoju pusantros minutės, ponė Sančias Amor. Ponas Sančias Amor, dėkoju, ponė pirmininkė, kaip e, e, pareiškė taryba, o taip pat ir to laikėsi ir mūsų e, frakcija, tai yra Turkijos veiksmai yra aiški tarptautinės teisės pažeidimo praktika. Tarptautinė, m, tarptautinė teisė yra atspirties taškas visiems. Atsiprašau, du dalykai, gal galėtumėte kalbėti kiek lėčiau, o be to, dabar jau užtikrintas vertimas, atsiprašau, kad jūs nutraukiu ir paprašyčiau, jį galite kalbėti kiek lėčiau, kad vertėjai sugebėtų jūs išversti. Gerai, dėkoju. Taigi, kaip nurodė vadovo taryba ir mūsų frakcija laikosi tos pačios pozicijos, Turkijos veiksmai šiaurės vakarų Sirijoje reiškia akivaizdų tarptinės teisės pažydimą. Na, o aišku, yra skirti politinių nuomonių, tačiau dėl to visi turime sutarti. Ir taip pat ES e, turi tęsti pastangas, e, tęsti taikos užtikrinimo pastangas per konstitucinį komitetą, o iš tikrųjų Turkija neturi teisės įsiversti štai į kaiminę šalį. Tai nėra sprendimas, tai yra tiesiog e, problemos tasa. O NATO gal, turi, aišku, padėti savo alijanso nariams, tačiau neturėtų prisidėti prie tokio daugia šalio konflikto sprendimo. Na ir iš tikrųjų neturėtume padėti šaliai įsiveršti kaiminę šalį. O taip pat nepamirškime, um, kad šalis turi teisę į neliečiamybę, į suverenumą ir įsiveržimas tai reiškia jos teisų pažeidimą. Ir iš tikrųjų tai tik skatins etinius ar demografinius konfliktus, kaip ten bebūtų e, panaudota karinė jėga ir iš tikrųjų tai yra tiesiog pavojingo vakumo sukarimas. Na ir iš tikrųjų ir turėtume tiesiog skatinti Sirijos šeimas e, sugrįžti savanoriškai savo šalį, kai tam bus sudarytos sąlygos. Ponas Fonvyzė, ponė Fonvyzė, dėkoju, ponė pirmininkė. Tuo metu, kai Turkija įsiveržė į Siriją, apie 7 tūkstančiai e, islamo valstybės kovotų vaikų gyveno šiaurės vakarų Sirijoje. Tarp jų yra apie 700 ES piliečių. piliečių. Daugelis iš jų buvo priversti bėgti, jų likimas šiuo metu nežinomas. Taigi mes negalime palikti va, likimo valio šių vaikų ar nukentėjusių nubausti juos už jų vaikų klaidas. Nei vienas vaikas jaunesnis nei 10 metų nėra traukiamas baudžiamojo atsakomybiniai valstybės narėse, taigi nu, paraginti valstybės narės laikytis tarptautinių ES ir nacionalinių teisės aktų ir sugražinti šios vaikus dabar, kol ne per vėlų. Dėkoju. Pusantros minutė, ponė Brikmon. Ponios ir ponai, mėly kolegos, norėčiau, kad e, kol kalbėsiu, užsimerktumėte. Jūs turite vaikų, sakykim, ir, sakykim, jūsų vyriausias sunus, kuris e, visą laiką mylėjo e, Belgiją, dabar dalyvauja kovoje, kuri iš principo ne jo kova. Jūsų Jūsų padėtis tokia, jog matote, kad nėra politinės valios. Jūsų sunus e, žūsta galbūt tame konflikte. Jūs kovojate dėl tam tikrų e, idėjų Europos parlamente. E, tačiau tuo pat metu jūs matote, kad uh, jūsų vaikai dalyvauja kažkokiuose mūšiuose, kurie iš principo su jais nelabai ką bendro turi, paskui norite, kad jų palaikai būtų perkelti į Europos Sąjungą. Yra tarptautinių konvencijų, kurios e, apsaugo vaikų teisės. Mes turime daryti viską, kad vaikų teisės būtų apsaugojamas. Ponas Marijanin, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš metus Twitteryje rašiau, jog galų gale tie, kas apsaugos kurdus nuo Turkijos, bus Asado vyriausybės e, e, žmonės. Buvo galima tai numatyti, nes e, matėme iš pradžių, jog kurdai buvo skatinami, skatinamos jų e, autonomijos viltis ir buvo sakoma, kad e, jie nebus apleisti, tačiau galų galėje buvo apleisti. Ir aišku, mes galėjome numatyti, kad turkai elgsis būtent taip, kaip e, dabar. Aš Turkiją labai e, smerkiu, smerkiu jos karinę operaciją Sirijoje. E, Ta, tačiau ką daryti su teroristais, kurie nuolat kertas e, Turkijos sieną? Tad Sirijoje mes turime atstatyti Sirijos suverenitetą, e, tarptautinę teisę ir pradėti susitaikymo e, politiką. Kaip mes galime pritarti sankcijoms, kurios, dėl kurių vaistai ir kiti būtiniausi dalykai negali patekti pas tuos žmonės, kuriems jų e, reikia. Mes turime atsižvelgti į regiono specifiškumą. Rezultatas yra tas, kad mes yra, esame tik tai e, paprasti žiūrovai, niekuomet konkrečiai neveikėme. Ir ES pagaliau turi pradėti matyti realybę ir pagaliau pradėti gyventi savo strateginį matymą. Vanas Turč, vieną minutę. Dėkuoju, pane pirmininkė Turkijos įsiveržimas Sirkija be abejo yra tragedija, tačiau tai buvo numatyta tragedija, nes Turkija turi rimtų interesų šiame regione ir 3,5 milijonų, kurie yra Turkija. E, tai yra tiesiog faktas, kuris yra faktiškai našta Turkijai. Na ir vyko e, E, tai, kas vyksta. Manau, kad reikia daryti spaudimą Turkijai tam, kad ji sustabdytų savo veiksmus ir tam, kad būtų sukurtos apsauginės zonos. Tačiau, tiesąkant, mane daug labiau domina ilgalaikės e, Erdogano ir Putino tarimas, nes tai neturės e, turės pasiekmių Ir iš tikrųjų e, mes likščiau absoliučiai nieko nepadarėme, na, o manyti, kad e, JAV visuomet skirs pinigų, taikstasi su savo kareivių žudėmi, tai tiesiog e, realizmo stoka ir aš manau, kad Europa turėtų dabar pažvelgti tikrovėje akis, nes kitaip neturėsime ties ateities. Dabar ponas Georgių vieną minutę. jūs, ES vadovai, jūs prisimenate tą laiką, kai palaikėte arabų pavasario, dabar regione įsigaliojo kieta žiema. E, prieš aštuonerius metus e, vyko sukalimas prieš Sirijos e, vyriausybę, ją paremė užsienio jėgos buvo tiesiog bandoma suskaldyti e, Siriją, kišosi ir Persų įlankos monarchijos, ir JAF, ir netgi Europos Sąjunga buvo apginkluoti džihadistai ir islamo kovotojai. O dabar e, pritarant Rusijai ir e, JAF ir Europai apsiribojant vien tik tais žodžiais, Erdoganas vėl stengiasi išnaikinti kurdus, gerti jų kraują be jokių apribojimų. Na ir vienintelis viso to tikslas - perskirstyti naftos pardavimus, parduoti ginklus. Štai tokie interesai. Ir aš čia išvelgiu tam tikrus susikirtimus, bet jie tikrai tragiški tiek. Dėkoju, ponas Kastaldo, vieną minutę, prašau in meno di un mese erdogan ha violato la legge internazionale invadendo la siriją dato inizio. dabar sirijoje iš tikrųjų vykdoma etninio valymo e, politika tai yra gėdinga žūsta civiliai gyventojai yra pažeidžiamos žmogaus teisės. E, kol kas ne visos valstybės narės pasisako už ginklų embargą. Beje, to ir E, nepakaktų. Turime užblokuoti Turkijos stojimą į e, Europos Sąjungą. Taip pat turime išaldyti e, bet kokį Europos finansavimą er, Erdoganui. Problema yra migracijos srautai būtent jais yra prisidengiama darant ES e, spaudimą. Mes turime naudoti visas mums prieinamas priemonės, e, tikslinės ekonominės sankcijas, e, muitinės susitarimų išaldimas su Turkija ir kitos priemonės. Ne apleiskime eilinį kartą kurdų, nes esame europiečiai. Ponas Basėsku, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turkijos invazija į e, Sirijos šiaurės e, rytus yra dviejopas dalykas. Tai yra susiję su saugumo aspektais. Turkija laiko kurdų e, su karitas grupuotės teroristinėmis grupuotėmis ir yra kitas aspektas - humanitarinės krizės aspektas. Šios karinės operacijos pasiekmes yra be galo rimtos. Sirijos kariuomenė pirmą kartą e, po ilgo e, laikotarpio yra Sirijos šiaurėje šita invazija privertė 170 tūkstančių, virš 170 tūkstančių e, Sirijos gyventojų e, persikelti e, į, į kitas vietas, išeiti iš savo gyvenamųjų vietų. Sirijos teritorinis vientisumas turi būti užtikrinamas, taip pat ir suverenitetas. Mes sakome, jog Europos Sąjunga ne, neparduos Turkijai ginklų. Manau, kad Turkija puikiausiai gali įsigyti ginklų iš Putino. Saugumo zona turi būti apibriešta Turkijos ir Sirijos pasienyje. Mes e, dėl laiko trūkumo negalime leisti, kad kolegos e, viršytų savo kalbėjimo laiką. Dabar, e, ponė Santo, aš pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar yra vienas iš tų momentų, kuomet negalime tylėti ir nieko neveikti. Tai, kas vyksta Sirijos šiaurėje, yra rimtas tarptautinės teisės pažeidimas, dėl to kyla daug įtampos ir e, grėsmių regiono saugumui, kuris ir taip susiduria su įvairiais iššūkiais. Taip pat e, dėl to kyla galimybė e, vėl šiame regione iškilti ISIS. E, Aišku, e, ginklų embargas yra tinkama priemonė, tačiau jo nepakaks. Reikia eiti toliau, reikia kitų sankcijų, kurios būtų tiesiogiai ar net tiesiogiai taikomos dėl žmogaus teisų pažeidimo. Mes turime aiškiai parodyti, kad ES nepasiduos šantažui. Taip pat ES turi teikti humanitarinę pagalbą toms valstybėms, kurios priima pabėgėlius. Tačiau mes neturime sutikti su priverstiniu e, pabėgėlių e, gražinimu. Turi būti užtikrinamas šio proceso orumas ES negali e, palaikyti bet kurių priverstinių priemonių šiame kontekste. Mes esame dėkingi kurdams ir kitoms demokratinėms jėgoms, kurios padėjo mums kovoti su islamo valstybe. Turime užtikrinti solidarumą su jais. Pone Luozo, vieną minutę. Dėkuoju, pone pirmininkė. Tai, kas vyksta dabar e, Sirijos šiaurės rytuose, yra tik tai dar vienas epizodas, tragiškas epizodas, kurios išgyvena Sirija. E, pastarai, per pastarosius keletą metų. Dabar e, taikiniu tapo kurdai. Kurdai kartu su mumis kovojo prieš islamo valstybę. Sukarintos jų e, e, grupuotės dabar e, tapo taikiniu, žudomi e, jų atstovai ir vadovai. Tuo tarpu kurdai gynė tas pačias valstybės kaip ir mes. Tarptautinė teisė, kurią mes kūrėme, dabar yra e, pažeidžiama. NATO, kuri turėtų būti mūsų saugumo pagrindas, dabar atrodo yra e, paralyžiuotas. ES negali džiaugtis taip pat, kad Rusijos vaidmuo šiame e, kontekste didėja ir mes e, nesidžiaugiame, kad mūsų sąjungininkės Junktinės valstijos mano, jog mes nevaidiname jokio vaidmens E, tame e, konflikte. Mes niekuomet, e, mums niekuomet taip nereikėjo mūsų bendros gynybos tokiu metu, kuomet kyla grėsmė mūsų vertybėms. Pana